prekių eksporto persintimas susijus tarp rinkimo paslaugų. Žodis teiks, suteikiamas pranešėjui kalbėti keturias minutės. Ačiū pirmininkė. Aš neišnaudosiu viso man skirto kalbėjimo laiko, galbūt diskusijų pabaigoje dar galėsiu apibendrinti kai kurios aspektus. Noriu pirmiausiai pasakyti, kad e, šio pranešimo tikslas yra pritaikyti galiojančius teisės aktus prie paskeitusios situacijos po to, kai įsigalioja nauja sutartis. Čia kalba eina apie techninio pobūdžio klausimus. Būtina užtikrinti, kad procesas vyktų greičiau. Komisija taip pat suprato, kad reikia pasitelkti deleguotosius teisės aktus tam, kad galėtume užtikrinti parlamento darbo e, testinumą ir atitinkamą darbo greitį. Tokiu būdu siekiama, kad reikiami pakeitimai būtų patvirtinti kuo greičiau, nes priešingų atveju jie praras savo aktualumą ir e, bus atsižvelgta tik į pakeitimus, kurie iki 2010 metų buvo pateikti. Taigi turime veikti kuo greičiau, kad e, galėtume įtraukti visus pokyčius, kurie vyko po 2000, nuo 2011 metų. Susidurime tačiau su kai kuriais sunkumais, ypač komitete, nes ten e, esame daug skirtingų nuomonių, susijusių ne vien su techniniais klausimais, tačiau taip pat ir su deleguotų teisės aktų naudojimo galimybėmis. Ir iš esmės mes visi sutikome, tačiau buvo daug ir kitokių klausimų, kurie buvo iškelti. Taip suprantu iš socialistų frakcijos pozicijos, kad jie ketina pateikti visą eilę pakeitimų dėl kibernetinio saugumo, skaidrumo ir taip toliau. Aš galiu Jums pasakyti tik tie, kad daugeliu iš tokių pakeitimų aš pritariu, bet nenoriu kad kiltų kažkokia tai rizika čia yra ir aš manau, kad yra tam tikros rizikos, kad tada pranešimas įstriks būtent dėl tų pakeitimų, kurie yra teikiami socialistų frakcijos. Turime peržiūrėti visą procedūrą dėl dviejopas paskirties prekių naudojimo ir aš taip suprantu, kad komisija kitais metais ketina pateikti savo pasiūlymus, kuriuos reikės įgyventi nuo 2014 metų. Tai aš nematau čia dabar tokios skubos, tokio aštraus poreikio dabar tos pakeitimus padaryti, tai ką reikalavo socialistų frakcija. Aš manau, kad mes galėtumėm techninius dalykus išspręsti tokiu būdu ir, ir padaryti lankstesnę procedūrą, kad vėliau būtų galima tai, ką kolegos nori traukti dirbti, kad būtų galima tai ir traukti, bet dabar norėčiau kaip galima sklandžiau judėti į priekį. Dėkoju, komisaras Degucht. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, šis pasiūlymas, kurį šiandieną svarstome, kalba apie bendrijos dviejo panaudojimo prekių eksporto persintimo susijusių tarpininkavimo paslaugų tranzito kontrolės režimą. Šis pasiūlymas iš esmės yra skirtas saugumui užtikrinti. Juo siekiama ES padaryti veiksmingesnė, užkentant kelią e, e, masinio naikinimo ginklų platinimui. Ir visą tai siekiama padaryti laikantis tarptautinių susitarimų šioje srityje. Be to, šis pasiūlymas kalba apie klėstėjimą Jis padės išlyginti vienodas veiklos sąlygas visiems konkurentams, taip pat užtikrinant, kad mūsų eksporto kontrolė nesukurs pernelyg didelės naštos svarbiausiose mūsų ekonomikos sektoriuose. Aš tikiu, kad šio pasiūlymo tikslai yra priimtini daugumai Europos parlamento narių. Svarbu sukurti pusiausvyrą tarp saugumo užtikrinimo ir priekybos sąlygų gerinimo. Tam, kad pasiektume šių tikslų, yra siūloma numatyti komisijai kompetenciją atnaujinti vadinamąjį Europos kontrolės sąrašą, tai yra kontroliuojamų prekių sąrašą reglamentu, kuris e, reglamentuoja Europos dviejo panaudojimo prekių eksportą. Šio sąrašo atnaujinimas turi būti atliekamas gana dažnai tam, kad atitiktume mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir tokiu būdu būtų užtikrinama e, tarptautiniu mastu siekiama kontrolė. Kai kurie mano, kad e, tokia dažnai, dažna kontrolė netinkama Europos komisijai. E, siekiama, kad sąrašas būtų atnaujinamas dažniau negu kas dviejus metus. Tai kritikuoja svarbiausi Europos produktų gamintojai kadangi jų konkurentai turi kitokias sąlygas, ypač tie, kurių produktai yra išimami iš rinkos kitose valstybėse. Todėl komisijai reikėtų atnaujinti antrąjį priedą prie šio reglamento tokiu būdu, kad e, būtų e, peržiūrė, kokios prekes yra parduodamos kur. Tai yra būtina reaguojant į besikeičiančias rinkos sąlygas. Tad kai klausimas yra, kiek ilgai kaip dažnai reikėtų numatyti e, kontrolės mechanizmus ES tam, kad būtų užtikrinamas saugumas. Tokiu atveju, šiuo atveju iš tiesų laikas yra svarbiausias, todėl turime šį procesą kiek galima labiau pagreitinti. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš pasižymėjau visus pateiktus pakeitimus, juos peržiūrėjau ir noriu Jūs informuoti apie tai, kad komisija pradėjo peržiūros procedūrą, siekdama peržiūrėti kontrolės mechanizmą taikomą tokioms prekiams. Kaip jau aiškinau, šio pasiūlymo tikslas yra tiesiog numatyti veiksmingesnę procedūrą, peržiūrėti Europos kontrolės sąrašą, į kurį patenka tik tai dviejų panaudojimo e, ginklai skirti masiniam naikinimui – Mes taip pat siekiame suvienotinti veiklos sąlygas eksportuotojams. Dėkui. Labai ačiū, pana komisijos nari. Ponas Gaspari, EPP frakcijos vardu, dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, garbios kolegės, garbus kolegos, aš Tęsiu nuo ten, kur komisijos narys baigė. Mes visi turėtume siekti, kad mes veiksmingai galėtume kontroliuoti, jei Europos, iš ES yra išvežami neteisingi produktai. E, kita vertus, e, kodėl mes kalbame apie šį konkretų reglamentą? Mes kalbame apie tokius gaminius, kurie gali būti naudojami ir, kom, ir civilinėme gyvenime. Tai yra e, kompiuterių klaviatūros, įvairios mikroschemos ir taip toliau. Manau, kad didysis ginčas, dėl kurio įsiskiria mūsų pozicijos, yra ekspost arba eksante e, eksporto prekių registravimas. Ir čia reikėtų apmastyti, kas yra šio reglamento turinys. Mes kalbame apie eksportuotoją, kuris privalo remtis šiuo reglamentu, jei atitinkamame sąraše yra jo valstybė arba tam tikras produktas. Tuomet e, šis reglamentas suteikia teisę eksportuoti atitinkamą produktą. Dėl ko mes ginčiamės, tai mm, dėl statistinių dalykų, dėl to, ar reikėtų iš anksto registruoti eksportuojamą produktą ar tik ekspostę. Jei taip nutinka, kad produktas jau įtrauk, įtrauktas į kontrolės sąrašus, tuomet e, produktas turi būti registruotas ir eksportuojamas. Jei ne, tada reikia pasvarstyti, ar mes norime e, tam tikros pro procedūros, nes iš ties mums reikalinga greitesnė kontrolė, greitesnė reakcija, aš visiškai remiu komisijos pasiūlymą. E, taip pat pranešėjas kalbėjo apie tai, kad komisija turėtų kuo greičiau apdoroti gautus sąrašus, nes priešingų atveju eksporto kontrolė nebus veiksminga. Labai ačiū ponas Leichtridė socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Pane komisijos nary, visada, kai kalbame apie dviejopo naudojimo prekes, netyla telefonai Vokietijos ekonomikos ministerijoje. Yra bandoma veikti, įtikinti kolegas ir kolegas, kad nereikėtų e, įgyvendinti tokių kontrolių prieš eksportuojant prekę. Manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, apie ką kalbame. Mes nekalbame apie e, rašomuosius stalus, kaip bandė įteikti kolega. Mes kalbame apie pavojingas cheminės medžiagas, kalbame apie e, kompiuterinę programinę įrangą, kuri išvežta iš ES ir kurios dėka e, artimuosiuose rytuose prieš keletą metų galbūt buvo nužudyti žmonės, nes tokiu būdu buvo sekami kovotojai už žmogaus teisės, e, suimti, kankinami ir po to nužudyti. Ir pagalais turėtų būti įmanoma kalbėti apie tai, ar nereikėtų iš anksto suteikti suteikti leidimo tokioms eksportuojamoms prekiams, nes ar demokratijoje yra labai svarbu, ar 30 dienų prieš bus registruota eksportuojama prekė, ar tik po eksporto, praeis 30 dienų. Manau, kad demokratijai tai nieko nereiškia. E, čia Svarbus yra įmonių interesai, kurios siekia gauti kuo daugiau pelno. Tačiau mes privalome užtikrinti, kad Europos pramonė eksportuoja prekes, kurios bus tinkamai kontroliuojamos ir kontroliuojamos iš anksto. Todėl mes, socialdemokratai, esame absoliučiai suinteresuoti, kad ta kontrolė būtų tikra. Aš suprantu, kad EPP ir komisijos narys nori, kad viskas vyktų sklandžiai, be problemų. Tačiau tos problemos, kurios gali kilti dėl tokios skubos, gali būti daug skaudesnis nei tie nuogastavimai, kuriuos girdime šiandien. Ačiū, mus e, spaudžia laikas. Kitas kalbėtojas, ponia Šakė. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisarė kolegos. Diskusijose dėl Europos paskirties prekių noriu sutelkti dėmesį į technologijas. Technologijos vaidina vis svarbesnį vaidmenį piliečių gyvenime, suteikia galimybės e, individui suteikiant įvairių ekonominių, socialinių ir įvairiausių galimybių jo raidai. Technologijos taip pat turi poveikio žmogaus teisėms. Žmonės Egipte, Tunizės, Iranė, Sirijoje, Birmoje ir kitur per, pavyzdžiui, išmaniusius telefonus ar interneto prieigą gali gyventi savo žmogaus teises, lais, žodžio laisvę, laisvę burtis ir asociacijas, gauti informaciją, gali dalytis e, dokumentais apie žmogaus teisų pažydimus. Tačiau tie, kurie bijo, kad praras kas kontrolę imasi represijų prie žmonės, taip pat tų pačių technologijų pagalba. Kalėjimuose visame pasaulyje yra disidentų, žmogaus teisų gynėjų, žurnalistų ir piliečių. Uh, kurių a, mobiliai telefonai, socialinė žiniasklaida, elektroninio pašto a, adresai buvo panaudoti, a, juos sekant ir fiksuojant jų informaciją. Iš tikrųjų, tai yra gyvybės ir mirties klausimas tokiems žmonėms. Taigi labai dažnai technologijos yra panaudojamos priespaudai prieš tokios žmonės ir labai dažnai tos technologijos yra pagamintos Europoje. Tad labai svarbu, kad neeksportuotum tokių technologijų, kokios galėtų būti panaudojamos panaudotos užpulti ES. Čia greitis yra labai svarbus. Turime sustabdyti skait, priekybą skaitmeniniais ginklais. Turime užtikrinti vienodas veikimo sąlygas Europoje. Turime padaryti lankstesnės atnaujinimo galim, sąrašų atnaujinimo galimybės, kad ES išlaikytų savo lyderės pozicijas pasaulyje. Ačiū. Keller. Asszony következik a zöld. Ačiū, ačiū ponia Kela. Labai ačiū. Dviejų panaudojimo prekės atrodo panašiai, tačiau jos gali būti tokios pat pavojingos kaip automatizuoti ginklai arba tankai. Mes remiame režimus eksportuodami tokias prekes, nesuteikime jiems galimybę kontroliuoti opoziciją. Irano valdžia būtent naudojosi e, tokiamis dviejo panaudojimo prekėmis e, ir galėjo kontroliuoti opozicijos kovotojus bei juos nubausti. Mes kalbame apie inovatyves e, saugumo technologijas, kurios, e, kitaip tariant, yra dviejo panaudojimo prekės. E, yra siekiama pagaminti kuo tobulesnius e, saugumo ir gynybos produktus. Tačiau turime nepamiršti ir savo saugumo interesų, nes mes tos saugumo interesus tarsi išparduodame. Todėl prašyčiau paremti mūsų pateiktus ir socialdemokratų pateiktus pakeitimus. Most Earl of Dartmouth következik egy percben. Szabadság és demokrácia Európa. Dėkoju toliau, panas Datmutas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis dviejo panaudojimo prekių klausimas nuolat iškyla. Jo svarba yra ta, kad siekiant eksportuoti bet kokią prekę, kuri yra įtraukta į dviejo panaudojimo prekių sąrašą, mes Junktinėje karalystėje turime gauti leidimą iš ES komisijos. Tai visų pirma turime padaryti. ES tai patvirtina teikdama, Tai pagrindžia teigdama, kad dviejų panaudojimo prekių sąrašas užkerta kelią tam, kad ginklai patektų į rankas diktatoriams. O atsižvelgiant į tai, kad Europos įmonės pardavė e, Gaddafiui 300, už 300 milijonų eurų ginklų, toks teiginys viena vertus tampa negaliojančiu, tai ką sako komisija, o iš kitos pusės jis yra dviveidiškas. Šio pasiūlymo tikslas, jei atvirai, yra suteikti dar daugiau galių Europos komisijai numatyti, kokie produktai turi būti traukti į dviejų panaudojimo prekių sąrašą. Junktinė karalystė yra tauta prekiaujanti su visų pasauliu. Ir mes, kaip tauta, manome, kad visiškai neteisinga, kad nerenkami e, eurokratai turėtų teisę nurodinėti e, Junktiniai karalystiai, ką eksportuoti ir ko ne. Dėkui. Dėkui. Toliau, ponas Susta. Ponas Susta. Pone pirmininkė, norėčiau Vietai pono Sustas pasisakyti jis negalėjo atvykti ir man perdavė tą minutę. Spontaniškų pasisakymų metu jūs turėsite tą vieną minutę. O dabar ponas Kutaš. Mulțumesc, domnule președinte. Controlul la nivel european al exportului. Ačiū pirmininkė. Europos dviejopas paskirties prekių eksporto kontrolės kontrolė yra labai svarbi priemonė, kad nebūtų platinamos tokios prekės dėl karinių tikslų, tačiau turime užtikrinti, kad būtų pusiausvėra tarp šio tikslo ir konkurencingumo priekyboje, technologijų, civilinė, kur yra skirta civiliniai paskirčiai e, srityje. Ir aš manau, kad pasiūlymas, kurį pateikė komisija, yra geras, mes išvengtumėm vėlavimo priimant sprendimus e, ir būtų išvengta kokio tai disbalanso priekybos rytyje. Vis tik tai turime būti budrus dėl tokių dviejopos paskirties technologijų, kurios gali paveikti žmogaus teises, žodžio laisvę, išaiškos laisvę, ypač kai eina kalba apie sėkimo technologijas tokias priekes ar technologijas, kurios skirtos mobiliesiams telefonams, kompiuteriams. Taigi aš remiu mūsų frakcijos pasiūlymą šiais klausimais. Aš tai, taip pat remiu Aldą ir Guę pakeitimus šiuo klausimu. O dabar ponui Leichtfried žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėjau sureaguoti į e, pono Dartmouth poziciją, nes tai, ką jis pasakė, yra neteisinga. Kalbant apie dviejų panaudojimo prekių reglamentą, tikrai nesiekiama, kad ES užkirstų kelią Junktinės karalystės eksportui yra siekiama visiems eksportuotojams suteikti vienodas teisės. Junktinė karalystė man yra labai korektiška, e, teisinga valstybė. Tačiau yra ir kitų valstybių Europoje, kurios nesilaiko e, tam tikrų susitarimų ir nekontroliuoja to, ką eksportuoja. E, kaip tik todėl yra um, numatytas šis reglamentas. Noriu paprašyti, kad e, įsižiūrėtumėte, kas e, siūloma šiuo reglamentu. Čia yra daug privalumų. Todėl, ponė Dartmouth, e, suvokite, kad šiame reglamente yra kalbama apie konkrečius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Labai ačiū. Dabar ponas Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Dviejų panaudojimo prekės yra produktai ir technologijos, kurios gali būti panaudotos tiek karinėme, tiek privačiame sektorijoje. Tai yra kompiuteriai, elektronika ir taip toliau. Viena vertus šio reglamentu yra siekiama užkirsti kelią kariniam šių prekių naudojimui, kita vertus nenorima eksporto apriboti per nelik daug. Kita vertus, technologijos plėtojasi taip greitai, kad labai svarbu gebėti labai greitai reaguoti Europos Sąjungai. Nes ES ekonomika, norėdama išlikti konkurencinga tarptautinėje arenoje, turi greičiau gauti leidimus. E, labai svarbu, kad įgyvendinimas e, atitiktų pagrindinės taisyklės. Pirmiausia, sklandi komunikacija tarp valstybių narių, e, taip pat geras bendradarbiavimas tarp kontroliuojančių agentūrų ir trečia, griežtos sankcijos nesilaikant taisyklių. Ačiū. Labai ačiū ponės komisijos narys Dagucht. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai noriu patikinti Europos parlamento narius, kad mes siekiame suteikti visą informaciją ir dokumentus Europos parlamentui, rengiant deleguotusius aktus, tam, kad būtų užtikrintas tik e, teisingas deleguotųjų aktų vertinimas jų pežiūra. Ir antra, dėl to, kas sakė ponė Šakė, dėl e, programinės įrangos, jie turėtų pripažinti, kad Europos sąjunga ėmėsi griežtų veiksmų siekiant užkirsti kelią interneto stebėsenos įrangai ir kitokiai įrangai, kurią galima panaudoti siekiant pažeisti žmogaus teisės ir numatė e, sankcijas prieš Siriją ir Iraną. Ir tai pasakęs noriu dar kartą pasakyti, gerbiamas pirmininkė, kad šis pasiūlymas yra visų pirma skirtas numatyti greitį, kaip greitai numa, įtraukti į sąrašą prekes ir kaip greitai jas iš jo išbraukti. Būtent tam mes jau prašome jūsų pritarimo. Dėkui. Dėkui. Ir galiausiai žodį suteiksiu pranešėjai ponui Fjellneriui. First of all, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, mes negalime pasakyti, kad nesutarėme dėl pačių esminių klausimų. Šios dviejopos paskirties prekės gali būti naudojamos žmonių priespaudą įvykdyti prieš žmonės. Tai gal mes turėtumėm turėti pačias griežčiausius teisės aktus kontroliuoti tokiams prekiams. Problema yra ta, kad mes to, jų nebeturime, nes pagal Lisabono sutartį mūsų procedūros tiems sąrašams pakeisti yra pernelik sudėtingos ir pernelik ilgai užtrunka, o kai pasaulis keičiasi, turime efektyviai keistis ir mes. Būtent dėl šios priežasties reikia, kaip galima greičiau patvirtinti šį teisės aktą, kad kad viskas yra numatyta, kas būtų pakeista, kad tie teisės aktai, kurie yra numatyti, būtų keičiami taip, kaip numatyta pagal komisijos pasiūlymus. Kiekvienas dalykas turi būti daromas tada, kada jam ir ateina teisingas laikas. Ir dabar yra atėjęs laikas patvirtinti šį teisės aktą, kad nebūtų užkirstas kelias tolesniems darbams. Raportir munkajat. Labai ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad parengė šį pranešimą, debatai šią temą baigiama. Apgailestauju, kad nebuvo įmanoma išklausyti kitų pageidavusių kalbėti, tačiau mus spaudžia laikas. Po 8 minučių, tai yra 18 valandą, tęsime balsavimą.